Europa turėtų ištiesti savo pagalbos ranką Ispanijai. Dėkoju, norėčiau pagerbti visą tą tragediją ir aukas paskelbdamas vienos minutės Thank you. Ačiū. Koleżanki i koledzy, pod oświadczeniem. Kolegos. Pareiškimas raštu numeris 3 2011 metais pateiktas. Jį pateikė Romana Cizel, Ana Gomeš, Korin Lepaš, Radvilė Morkūnaitė, Mikulėnenė ir Indrek Tarand. Čia yra kalbama apie Clean Up in Europe iniciatyvą ir Let's Do It World 2012. Didžioji dalis parlamento narių pasirašė šią deklaraciją ir ši deklaracija bus paskleista ir pagal atitinkamą straipsnį ir visi pasirašysieji jų pavardės figūruos protokole. Prašom, kolegė Čiželts. Ačiū. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Aš norėčiau padėkoti už tai, kad jūs pritarėte šiai rezoliucijai. Švari aplinka mums iš ties yra tikrai labai svarbi. Aš norėčiau paprašyti nes, neapsiriboti vien tik tais parašais. Kitais metais, 2012 metais, mūsų aplinkos tvarkymo akcija turėtų būti tai e, tesiama kiek įmanoma daugiau valstybių narių. Nevyriausinės organizacijos taip pat prie to turėtų prisidėti. Ponas Taranda. Yes, please, colleague. The floor is yours. Prašom, kolega, galite pasisakyti. Now it works, yeah? Yeah, very short, please. Prašyčiau labai trumpai. I'm not guilty in that. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems pritarusiems šią iniciatyvai. Kalbėsiu tikrai labai mažai. Man buvo nepaprastai malonu e, dirbti Kartu su ponia Gomeš, ponia Morkunaitė ir ponia Korin Lepaž, vadovaujant poniai Čiželts. Ir ši iniciatyva leidžia piliečiams nurodyti Europai tam tikras kryptis geresnės Europos link. Turint omenyje rašiškas deklaracijas ir skirtingas nuomonės dėl jų naudos, aš norėčiau atsiprašyti tų, kuriuos įžeidė mūsų kampanija ir galėčiau ponui Donžan, mūsų komiteto vicepirmininkui pasakyti, kad mes neinicijuosime tokio proceso daugiau šios kadencijos metu. Ačiū dar kartą ir aš tikiuosi, kad mes visi kartu susitiksime tą numatytą dieną šiai iniciatyvai įgyventi 2012 metais. Pereikime dabar prie balsavimo. Pagal darbo tokią balsuojame dėl pono Zver pranešimo. Judus jaunimas.